svarbią informaciją. Parlamento pirmininkas Martinas Šulcis manęs paprašė jums pranešti apie tai, kad įsteigta Europos laisvės e, ir e, tiesioginės demokratijos frakcija nuo spalio 20 dienos šių metų. Į šią politinę frakciją įeina 46 parlamento nariai pagal 32 darbo tvarkos taisyklių straipsnį penktąją dalį informacija apie frakcijos įsteigimą buvo perdada parlamento vadovybei. Ačiū už tai, kad išklausėte šios informacijos. Dabar perikime prie balsavimo. E, dziękuję bardzo. Jest to wyraz uznania, mm, jak rozumiem, dla prowadzenia przeze mnie obrad w parlamencie. Labai ačiū.